Gavau prašymą padaryti keitimus delegacijos ir komitetuose. Paskirimų sąrašas bus pridėtas prie šios sesijos protokolo ir jeigu nebus e, prieštaravimų ar komentarų, kai bus svarstamas protokolas, tai tuomet bus laikoma, kad tie paskirimai yra patvirtinti. Šiandien pirmas e, punktas darbo tvarkė yra žodinis klausimas komisijai dėl PDO atnaujintų konvencijų ratifikavimo. Ir pradėsime diskusijas nuo autorių. Ponas Sarkas, turiems minutėms, prašom. Gracias, señora presidenta. Buenas noches, colegas. Buenas noches a los miembros de la comisión que nos acompañan. Ačiū pirmininkė. Labas vakaras, kolegos. Labas vakaras komisijos atstovams. Visi žinome, kad dėl globalizacijos finansinės krizės ir ateities iššūkių turime į viską žvelgti globaliai. Nebegalime spręsti šių dienų problemų nacionalių lygmenių. Todėl TDO konvencijos yra vienas iš labai svarbių klausimų mūsų darbo atvarkė. TDO trišalis metodas yra labai svarbus ir jo tikrai negali nieko kitų pakeisti tam, kad mūsų pasaulyje būtų daugiau racionalumo. Taigi mes dirbame kartu su jais siekdami bendro socialinio modelio, kuris užtikrintų žmonėms deramą orumą. Europai reikalinga TDO tam, kad išsaugotumėm e, socialinį teisingą modelį. E, tarptautinė darbo organizacija leidžia mums dirbti tarptautiniu mastu. Europos Sąjunga, e, Europos parlamentas visuomet sakė, kad jis pasisako už padorų darbą, už deramą darbą ir visuomet pritarė Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoms. Tačiau aš manau, kad nepakanka nuoseklumo tarp to, ką jūs sakote, ką mes sakome ir ką mes darome. Todėl labai svarbu apie tai kalbėti šiandien ir labai svarbu yra tos rezoliucijos, dėl kurių balsuosime rytoj dėl TDO konvencijų ratifikavimo tam, kad būtų galima garantuoti TDO remiamas garantijas dėl atnaujintos socialinės darbo tvarkės, kuomet kalbėjome, dar kartą paraginome valstybės narės, tačiau jos nereaguoja dar į raginimus ratifikuoti ir įgyvendinti tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. Galbūt mes turėtumėm užsibriežti daug platesnius užmojus valstybės narės ratifikavo daugelį TDO konvencijų, tačiau TDO atnaujino apie 70 iš jų. Panašu, kad besivystančios valstybės netgi dirba greičiau nei mes, todėl labai sunku pasauliu suprasti, kad šia, šioje srityje atsilieka Europa. Tokiu būdu mūsų patikimumas, mūsų reputacija nukenčia. Mes visuomet kalbame apie padorų darbo standartą, apie TDO garantijas, tačiau ne, neprisivėjam TDO konvencijų ratifikavimo procese. Todėl visos frakcijos norėtų, aš manau, išgirsti daugiau šio klausimu turite paraginti valstybės narės, kad visos valstybės narės ratifikuotų mm, TDO konvencijas, nes tikrai labai stinga nuoseklumo tarp mūsų žodžių ir darbų. Todėl Europos piliečiai ir mm, nustoja pasitikėti mumis ir visų pasauliu. Ačiū. Ačiū, ponai Serkas. Pone Harkin, trim minutėm. Pone Harkin, prašom. The... Pirmininkė, komisarė. Aš su malonumu prisijungsiu prie tų, kurie ragina, kad mes koks skubiau ratifikuotume e, TDO konvencijas. Po to, kai buvo sukurta TDO Versalio sutartimi, buvo galvojama apie e, tai, kad teisingumas gali būti pagrįstas tik tai socialin, socialiniu teisingumu. Ir ši organizacija suteikia vilties daugeliu žmonių, kad jie galės gyventi oriai ir turės, pado, turėt, turės padorų darbą. Šiandien mes turėtume ratifikuoti atnaujintas TDO konvencijas. Tačiau to reikalauja ne vien šio žodinio klausimo autoriai, bet ir daugybė kitų agentūrų. Jei pažiūrėsite į Junktinių tautų etikos kodeksą, pamatysite, kad TDO konvencijos yra šio kodekso pagrindas. Ir visi tikisi, kad visi, kas teikia paslaugas ar prekes jungtinėms tautoms, laikysis šio elgesio kodekso. Todėl mes turime reikalauti, kad šios konvencijos būtų ratifikuotos visame pasaulyje, tam, kad visi tiekėjai jų laikytųsi. Europos komisija savo komunikate apie atnaujintą socialinę darbo tvarkę paragino visas valstybės narės parodyti visiems, visam kitam pasauliui pavyzdį, ratifikuojant uh, atnaujintas konvencijas. Rezoliucijoje, kurią Europos parlamentas patvirtino gegužės mėnesį, dar kartą pasakyta, kad mes tikėmės, kad galiojančios darbo teisės stiprinimas nacionalinių ir ES lygmenių turėtų būti visų ES institucijų bei valstybių narių prioritetas mes esame Europos parlamentas. Todėl mes reikalaujame, kad pirmininkaujanti valstybė būtų kuo ambicingesnė šioje srityje. Taip pat reikalavome, kad valstybės narės darytų viską, kad šios konvencijos būtų tinkamai taikomos. Ir tik kreipėmės į komisiją prašydami, kad ji skatintų valstybės narės įgyvendinti šias naujintas konvencijas. Be to, mes tikime, kad ES turėtų siekti nuoseklumo tarp išorės ir, vidu, ir vidaus politikos tai yra, e, kad mes kalbame apie tai, kad turime keistis geriausią patirtimį. Šis rytis yra unikali ir mes iš tikrųjų galime parodyti, kad turime geros patirties ir galime ją keistis. Ir todėl valstybės narės pirmiausia turi pačios ratifikuoti šias konvencijas, o toliau turi reikalauti, kad ir kitos pasaulio valstybės, su kuriomis jos bendradarbiauja, padarytų tą patį. Septyni. Uh, 1650 konvencijų jau buvo ratifikuota ir tik per pastarąjį mėnesį buvo ratifikuoti 47 dokumentai. Mes tikimės, kad mes tęsime šį darbą lygiai taip pat sparčiai, kaip darėme ir iki šiol. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad e, šie. Ši E, žinia dėl Tartautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimo yra būtina. ES turi būti priešakyje kovojant e, su nedarbu ir mes turime rodyti pavyzdį skatindami geras darbo sąlygas. E, dažnai iškyla skirtumas tarp to, ką mes darome ir tą, ką sakome. Kas dėl valstybių narių, tai dalis jų pamiršta arba ignoruoja ratifikuoti atnaujintas TDO konvencijas. Ir tai yra ne tik blogai, ne, blogai ne tik mums, mes tiesiog turime daryti taip, kaip sakome ir rodyti pavyzdį. Turime, turime derinti geras darbo sąlygas ir geras konkurencingumo sąlygas. Ir Europos e, Sąjunga turi remti TDO e, veiklą ir labai rimtai pažvelgti į TDO konvencijas. Todėl žaliųjų frakcija labai rimtai žiūri į šį pranešimą ir e, ragina visas valstybės labai rimtai pažiūrėti į šį raginimą. Dėkoju. E, norėčiau paklausti, ar ponia Figureido nenorėtų e, kalbėti vietoj numatyto kalbėtojo. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes norėtume paremti e, raginimą valstybėms narėms ratifikuoti atnaujintas TDO konvencijas. Tarptautinė darbo organizacija jau daugelį metų kuria standartus e, socialinės saugumo, socialinio draudimo ir užimtumo srityse. Ir mes e, pasisakome už e, pirmą e, rezoliucijos nuomonės siūlymą EPP ir kitos kai kurios frakcijos truputį atskėdė tekstą ir mes žinome, kad e, ši e, nuomonė puikiai atitinka Lisabonos strategiją. Socialinių reikalų ir e, užimtumo komitete buvo kalbama apie dereguliavimą. Apie tai, kad susilpnėjo profesinių sąjungų organizacijos, žmonės dirba vis ilgesnį laiką, o Tartautinė darbo organizacija ir stengiasi kovoti su šiomis blogybėmis. E, todėl e, mes e, pasirašome GUE ir frakcijos vardu po šiuo dokumentu ir norėtume paraginti valstybės narės para, pasirašyti ir ratifikuoti šias konvencijas. Thank you, Madam President. Uh, Aš dėkau. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pastaraisiais keliais metais komisija nekarta pabrėžė, jog ji yra tikrai e, pasiryžusi gyventi padaraus darbo darbo tvarkės e, iškeltos reikalavimus, taip pat ir tada konvencijų reikalavimus ir nori, kad valstybės narės glaužiai bendarbiautų su TDO, kad būtų galima gyventi tarptautiniu mastu patvirtintus standartus, kurie atitinka globalizuotos ekonomikos reikalavimus ir padeda įgyvendinti TDO padaraus darbo darbo tvarkę e, taryba ir Europos parlamentas pabrėžė padaraus darbo, darbo atverkės svarbą ir komisijos darbo šioje srityje svarbą. ES valstybės narės ratifikavo visus TDO konvencijas, uh, dėl darbo standartų ir visai lė kitų konvencijų. Kon, komisija nuolat pabrėžia savo įsipareigojimus vykdyti padaraus darbo darbo tvarkę pagal atnaujintą socialinę darbo tvarkę. Ypač komisija ragina valstybės narės parodyti pavyzdį ir ratifikuoti ir gyveninti TDO mm, konvencijas, kurias TDO klasifikuoja kaip, cituoju, atitinkančias naujasius reikalavimus. Atnaujintas. Čia būtų galima kalbėti apie padaraus darbo savo išornį matmenį, ten, kur TDO konvencijos apima išimtinės bendrijos kompetencijas, tai komisija pateikė laikų pasiūlymus tarybai, kad būtų valstybės narės galėtų laiku ratifikuoti TDO atnaujintas konvencijas, kad būtų galima um, tuos reikalavimus įvykti kaip galima greičiau, pavyzdžiui, dėl uh, jūrininkystės reikalavimų žuvininkystės rytyje. Taip pat 2008 metų padaraus darbo um, ataskaitos ataskaitoje yra parodyta, koks yra ratifikavimo proceso padaryta, kokia pažanga. Ir čia taip pat yra rezultatai 2011 metais ketinami skelbti e, vėlgi įvertinant pagal padaraus darbo darbo atvarkės įgyvendinimo, kokia yra pasiekta sėkmė. Ačiū komisarui. Dabar pasisakantį nuo frakcijų EPP vardu, ponas Eurei mindenekelőtt szeretném üdvözölni a tényt hogy sikerült a frakcióknak megállapodni a nemzetközi munkaügyi. ačiū pone pirmininke aš sveikinu tą faktą kad frakcijos pasiekė susitarimą e, kad būtina e, ratifikuoti ir pradėti taikyti atnaujintas TDO konvencijas. Mes remiame šį tekstą. Kaip žinote, TDO yra viena e, seniausių tarptautinių organizacijų, kurta 1919 metais, e, kuri e, e, siekia užkirsti kelią išnaudojimu ir sukurti padorės darbo sąlygas. Tartautinė darbo organizacija sukūrė puikų, puikią patirtį šiuose srityse ir EPP frakcija E, mano, kad kad siekiant e, nugalėti kliūtis tarptautinėje konkurencijoje po krizinių laikotarpių, tai mums būtų lengviau taikant tarptautinius standartus, teisėtus standartus, kadangi jie yra parengti dalyvaujant e, trims suinteresuotoms šalims e, - darbuotojams, vyriausybėms ir darbdaviams. Bendrosios taisyklės, kurias valstybės e, narės e, privalo taikyti, yra labai svarbus. Tačiau pati ES negali ratifikuoti tarptautinių sutarčių, todėl uh, E, e, čia svarbus yra subsidiarumo klausimas, nes tai yra valstybių narių e, kompetencija. Ir sprendimai turi būti priimti, kokios konvencijos turėtų būti ES kompetencijoje ir kokios konvencijos turėtų būti valstybių narių kompetencijoje kompetencijoje. Gerbent subsidiarumo principą mes remiame komisijos siūlymą. Socialistų frakcijos vardu ponas Kristensen. Dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai svarbu, e, kad lais, būtų e, laisva prekyba ir paslaugų ir prekių judėjimas. Labai gerai yra darbuotojų pagrindinės teisės, kurias būtina užtikrinti visoje Europos Sąjungoje neturėtume e, tarpusavį konkuruoti ES. Turime stengtis įtvirtinti pagrindinį principą, pagrindinę teisę, e, atitinkamą atlyginimą už atitinkamą darbą. Ir mes e, turime tas pačias vertybės galėtume pasinaudoti tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, kad toliau vystytume socialinį europinį modelį. Deja, šiandien tai yra neįmanoma, kadangi e, komisija mano, kad TDO konvencijos yra privalomos ir ne visos e, valstybės narės yra e, ratifikavusios atnaujintas TDO konvencijas. Mes turime veikti, negalime vien tik tai šnekėti Kaip galėtume paprašyti kitų pasaulio valstybių ratifikuoti ir pradėti taikyti konvencijas? Ir kaip galime paskatinti įvairias organizacijas saugoti darbuotojų interesus? Manau, turime kalbėti įtikinamai, e, ragindami visus pasirašyti ir ratifikuoti šias e, konvencijas. Ačiū. Dėkuoju ponu Kristinsinui. Toliau ponia Šrioder, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkuoju. Pirmininkė. Kolegos, iš tikrųjų, labai svarbu yra palaikyti būtiniausius, minimaliausius standartus tais atvejais, kai mes išgyvename krizę. Tai reiškia, kad mes turime užtikrinti uh, kad mūsų žmonės turi padorų darbą. Trečiosios šalis turėtų suvokti, kad ES to reikalauja iš jų visiškai teisingai. Dėl to, kad šios šalis labai dažnai užsima socialiniu demp, dempingu ir labai dažnai jie atvyksta į ES šalis arba jų prekės pasiekia ES šalis ir todėl jie privalo laikytis TDO konvencijų. Todėl konvencijose, pavyzdžiui, kalbama apie teisę streikuoti. Žinome, kad ne visiems patinka ši teisė, net ir ne visos valstybės narė, narės e, pritarė šiai nuostatai ir todėl dažnai pažydžia migrantų teisės. Dėkuoju, toliau pasisakymai savo vardu. Pone Moran. Ačiū pirmininkio komisarė kolegos. Noriu padėkoti APP frakcijos kolegoms, kitiems, kitų frakcijų atstovams parlamente. Mes visi norėjome um, būtent kalbant apie šį padaraus darbo klausimą, norėjome pateikti bendrą rezoliuciją ir tikrai diskusijos pasarosiomis dienomis buvo labai geros. Nuo 89 metų tarptautinė darbo organizacija siekia suformuoti tarptautinių stand, darbo standartų sistemą, kuri apimtų labai įvairias darbo sritis, politinės, aps, socialinės apsaugos sritis. Ir mes tikrai norime prisidėti prie šio darbo. Todėl labai svarbu, kad konvencijas TDO klasifikuoja kaip atnaujintas ir jos yra sudaromas trišalių pagrindų. Tai yra mm, darbuotojai, darbdaviai ir valdžios atstovai derina šios dokumentus. Ir todėl mes rekomenduojame valstybėms narėms ratifikuoti šias TDO um, mm, konvencijas, kurias jį klasifikuoja kaip atnaujintas, kad iš tikrųjų būtų galima atnaujinti savo standartus ir tikrai gyvendinti socialinės Europos modelį. Um, terminai yra priimtini ir mes tikrai būdriai stebėsime, ar šios konvencijos yra e, ratifikuojamos laiku, kad būtų e, tuo pačiu metu įgyventas ir subsidarumo principas. EPP frakcija tikrai labai būdriai stebės, kaip šios konvencijos bus įgyvendamos valstybės narėse, kad būtų galima kovoti su nelegaliu darbu svarbu, kad būtų moderni visuomenė kuriama, kad būtų socialinė, socialinės Europos modelis kūriamas kaip pavyzdys visam pasaulyje. Mes norime, kad tikrai būtų pasistumėta šioje srityje. Ačiū. Dėkuoju poniai Mora. Toliau ponia Rapti. Dviems minutėms. Dėkuoju. Pirminkė. Viena iš ES e, e, savybių yra išskirtinis dėmesys žmogaus e, teisėms ir pagrindinėms, lais, pagrindinėms laisvėms ir teisėms. Puikiai tai žinome. Žinome, kad jeigu kokia nors šalis nori prisijungti prie ES, tuomet ji turi gerbti žmogaus teisės, o jeigu ji to nedaro, tuomet ES gali taikyti sankcijas. Tas pas pasakytina ir apie darbo teisės nuostatas. ES turėtų e, ginti darbo teisę ne vien e, savo e, įstatymais, bet ir vykdinama išorės politika. Tai reiškia, kad ES turi reikalauti, kad te, darbo teisė būtų privaloma ir trečioms šalims. Todėl ES ir taip aktyviai ir dalyvavo e, atnaujinant e, TDO konvencijas. Darbdaviai, darbuotojai ir vyriausybės e, bendromis jėgomis TDO atnaujino aktualiausias konvencijas. ES dalyvavo šiame procese. Tačiau šiandien susidūrėme su paradoksiška situacija. Neskite man paaiškinti, apie ką aš kalbu nemažai valstybių narių, kurios e, turi netgi pažangesnės e, nuostatas nei reikalaujame pagal e, darbo teisę, nelabai nori ratifikuoja TDO konvencijas. Tai yra neteisinga, kadangi tai kenkia mūsų įvaizdžiui trečiose šalise. Todėl turime skubiai paraginti tas šalis, kurios dar neratifikavo šių konvencijų, kuo skubiau tai padaryti. O Europos komisija turėtų labai aiškiamis priemonėmis paskatinti valstybės narės, užtikrinti, kad visi dirbantieji turi padorų darbą ir dirba padoriomis sąlygomis. Dėkoju. Toliau mes suteiksime žodį ponui Liuerik, net nepaisant to, kad jo, jo pavardės nebuvo kalbėtojų sąraše. Donc, euh... Ačiū pirmininkė komisarė. Aišku, kad reikia akcentuoti tai, jog svarbu įgyveninti TDO konvencijas, tačiau aš baiminos, kad ta sistema, tai yra laisvos konkurencijos sistema, pagal kurią mes gyvename, tikrai neužtikrina visos tvarkos rinkoje priekybo ir todėl um, kyla problemų dėl darbo, dėl to, kad nu, norima sumažinti darbo laiką, bet nedaroma, kad darbo kaina mažėja mažėja, kas yra neigiamas dalykas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mes matome, o, tarkim, kad e, įmonė uždaroma ir perkeliama į Vengriją ir e, tie darbuotojai, kurie dirbo toje įmonėje, iš jų reikalavime, kad jie vyktų į Vengriją, ten apmokytų vietos darbuotojus dabar dirbti toje įmonėje. Štai matome, ką tai reiškia, kuomet įmonės iškeliamas, kodėl darbas yra nuvertinamas, kuomet viskas smunka, kuomet socialinės teisės yra visiškai negerbiamos, negarantuojamos. Taigi Mums reikalinga harmonizavimo sistema, suvienodinimo sistema, kuri užtikrintų vienodas socialinės teises, kad tikrai nebūtų tokios baisios konkurencijos tarp tų samdomų darbuotojų, kuriuos um, organ... įmonės ir netgi mūsų pačios institucijos, bet kaip varinėja. Aš manau, kad tikrai reikia uh, žengti į priekį ir uh, tai yra labai svarbu, ką ragina komisija daryti su uh, flex security, su lankstus, lankščia socialinė socialinę apsaugą, bet būtina garantuoti tikrai deramą socialinę apsaugą, e, e, darbą e, derinant su garantuotu apmokymu ir taip toliau, tam, kad darbuotojai tikrai turėtų visą pagalbą, kad galėtų pasiruošti ateities darbo vietoms. Ačiū. Kolega, Dėkuoju, kolega. Aš norėčiau paaiškinti, kad ponas Lierik E, jam buvo suteiktas žodis paskutinę minutę, kadangi jis pakeitė ponę Figereido. Aš norėjau tiesiog informuoti jūs. E, prašau, ponas Liudvikson, pusantros minutės. Ponas Liudvikson. Pone pirmininkė. E, dabar prieimus Lisabonos sutartį ir žmogaus teisų hartija taps teisiškai privaloma. Būtina stiprinti Europos bendradarbiavimo metmenį, kad ES galėtų į, praktiškai galėtų įgyvendinti šiuos tikslus. Geras pirmas žingsnis būtų tai, kad Europos valstybės kaip galima greičiau ratifikuotų visas atnaujintas TDO konvencijas Tai yra išorinis mat, matmuo. Ir tarptautinėme darbe yra labai svarbus žingsnis gerinant gyvenimo ir darbo sąlygas. Labai svarbu, e, kad valstybės narės pradėtų taikyti TDO konvencijas. Mes patys turime rodyti pavyzdį trečiosioms valstybėms. Todėl norėčiau paraginti komisiją ir Švediją kaip pirmininkaujančią valstybę veikti progresyviai ir padaryti viską, ką reikia, kad visos TDO atnaujintos konvencijos būtų patvirtintos visose valstybėse narėse. Man truputį nemalonu kad mano valstybė Švedija nėra ratifikavusi 96 konvencijos dėl viešųjų pirkimų, todėl raginčiau pirmininkaujančią valstybę veikti tarptautiniu mastu ir e, ratifikuoti e, šią konvenciją. Tai e, Taip, tokiu būdu e, mes išvengsime papildomų teisingumo teismo sprendimų, nes yra daug e, dar atvejų, kai yra konvencijos pažeidžiamos. Dėkuoju. Švijai. Ah. Interpretation. Ε, e, για, είμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Για ένα λεπτό μπορούμε. Dėkuoju. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros kolegos prašiusiai žodžio galės pasisakyti po vieną minutę. Pone Maginės. Ačiū pirmininkė, TDO jau devi, nuo 1919 metų veikia. Taigi 90 metų dirba ši organizacija ir vis dar siekia padaraus darbo standartų. Iš tikrųjų labai svarbu, kad visos valstybės narės ratifikuotų visas TDO konvencijas, ypač krizės sąlygomis, kuomet darbuotojai patiria spaudimą. Labai svarbu pripažinti TDO darbą besivystančiame pasaulyje, taip pat um, jos ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis ir daugybę programų, kurias kurias įvykdo e, sie, ypač labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, žmonėms su negale, pavyzdžiui, kurie kitomis sąlygomis neturėtų galimybės iš viso gauti jokių, jokio darbo, jeigu ne šios e, organizacijos programos. Taip pat reikia nepamiršti priverstinio darbo, vaikų e, išnaudojimo, kitų dalykų. Aš manau, kad šių konvencijų ratifikavimas yra mažiausia, ką valstybės narės gali padaryti, norėdamos parodyti pavyzdį kitiems. Makinės. O kirius Siekerskis. Ačiū poniai Maginis. Panas Siekerskis. Viena minutė. Międzynarodowa Organizacja Pracy w ciągu wielu lat swojej działalności. Tarptautinė darbo organizacija per daugelį savo darbo metų priėmė ir pateikė Europos valstybėms narėms daugelį tarptautinių e, konvencijų ir direktyvų susijusių su užimtam, e, užimtumu ir teisė jungtis į organizacijas uh, E, profesinėmis organizacijomis, darbo sąlygomis ir socialinė e, apsauga. Valstybės narės turi ratifikuoti ir laikyti šių konvencijų. ES turėtų ryštingai įnešti indėlį į tokį svarbų klausimą, užtikrinant darbuotojų darbo sąlygas globalizuotame pasaulyje. Turime mm, pabrėžti, kad kiekvienas pas, e, pilietis nepriklausomai kokios orientacijos jis būtų, kokią organizaciją bet stovautų, e, mes turėtume suteikti jiems lygias galimybės ir kovoti su skurdu, nesvarbu, kur jis kiltų, kadangi tai yra didžiulė grėsmė. Dėkuoju. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Jei ne, tuomet suteiksiu žodį ponui komisarui. Prezident, uh, cher collègues, il y a Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, tikrai pozicijos e, yra labai vieningos dėl to, kokios yra svarbios TDO konvencijos. Daugelis Europos parlamento narių tai pasakė ir komisija taip pat mano, ponas Ory pabrėžė kad komisija tikrai negali um, dirbti kitur, kaip tik tose srityse, kur jin turi išimtinę kompetenciją. Ir tą jį ir daro. Uh, Dabar dėl profsąjungų vaidmens ir Europos teisingumo teismo sprendimo dėl kolektyvinių veiksmų, tai jie yra pripažįstami kaip pagrindinė teisė. Tai gali būti reglamentuojama ir tai atitinka kitus tarptautinius teisės dokumentus. Tačiau Taip pat pasižymėjau jūsų būkštavimus ir aš perdosiu juos už socialinę politiką atsakingam kolegai, kad būtų galima e, išsameu į juos atsakyti. Ačiū. Ačiū komisarui. Gavau tris pasiūlymus priimti rezoliuciją. Vienas yra socialdemokratų, liberalų.